rezoliucijų projektai dėl Irano, jų iš viso yra šeši ir bus aptariamas ponios Roksana Saberė atvejs. Pradėsime diskusijas ir pirmiausia suteiksime žodį šių rezoliucijų autoriams. Ponas Kelleris, dvi minutės, prašau. President. Ponas Kelam, ačiū. Pone pirmininkė, Iranas yra liūdnai pagarsėjęs dėl žmogaus teisių. Vakar dar pastebėjome per diskusijas dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje. Ta. Šiandieną kalbame apie Roksanos Saberi atvejį. Ji yra žurnalistė, kurios teismas įvyko vos prieš tris savaitės. Ji buvo pasmerkta, nuteista aštuoniems metams kalėti už tai, kad ir kaltinama buvo šnipinėjimu, bet tai ji negalėjo pasinaudoti advokato paslaugomis daugiau kaip mėnesį ir tai reiškia, kad jokių galimybių skaidriam ir teisingam teismui nebuvo. Teismas buvo uždaras. Ji bent dvi savaitės buvo paskelbusi bado streiką, jau dabar ji jį baigė, bet jos sveikatos būklė yra labai sudėtinga. Šiandieną mes norime pasiūsti signalą Irano valdžiai kad smerkėme Irano revoliucinio teismo nuosprendį paskelbtą balandžio 18-ąją ir kad mes prašome besalgiško ir skubaus ponos Saveri paleidimo, motivuojame tuo, kad teismas buvo uždaras ir neskaidrus. Iranas žinomas kaip E, šalis, kuri vykdo mirties bausmės, e, apmėtant, užmėtant akmenimis ar kitaip įvykdant mirties bausmę net ir e, nepilnamečiams. Ačiū. Dėkoju, ponė Kelamai. Toliau kalbės ponas Mėris. Pirmininkė. Per pastarusius penketą metų vyko daug diskusijų Irano klausimų. Mano frakcija 80-mečio pabaigoje palaikė revoliuciją ne dėl religinių aktyvistų, bet dėl to, kad e, ankstesnė vyriausybė neatstovavo žmonėms. Ta vyriausybė galėjo tik išgyventi dėl to, kad buvo glaudžiai susijusi su JAV ir Amerika. Dar ankstesnė vyriausybė kuriai vadovavo Masadekas, e, turėjo didesnį visuomenės palaikymą, bet ji buvo pašalinta dėl užsienio spaudimo. Dėl to ilgainiui žmonės nusistatė prieš vakarus. Vakarai nelaikomi sąjungininkų kovoje už, ko, prieš kolonializmą ir už demokratiją, bet kaip opresorius, laikoma opresoriumi. Nes siekiama konflikto su Europa ar JAV, bet e, didelė visuomenės dalis yra gana konservatyvi. E, valdžiai yra pajungti paveikti tiek teismai, tiek armija, religiniai fanatikai užgrobė valdžią ir žmonės negali balsuoti už ką nors kitą. Moterų ar etninių mažumų teisės yra nustumtos į šoną, mirties bausmė dažnai vykdoma žiauriausių būdų viešai tam, kad būtų užgneuštas nekonformistinis elgesys. Opozicijos nariai taip pat persekiojami, jie kai kurie iš jų pabėga į kitas šalis ir tokie žmonės yra smergiami, e, žiniasklaidoje formuojama neigiama viešoji nuomonė. Taip pat e, teroristinėms organizacijoms bando priskirti opozicinius judėjimus, e, kad būtų sukurtas nusistatymas prieš juos pokyčiai gali įvykti ne per užsienio intervenciją ar karinį smurtą, nes praeitie tai tik sustiprino ankstesnius režimus. Daugelis žmonių yra ne, nekenčia dabartinės vyriausybės, bet jie gintų savo šalį užsienio intervencijos atveju. Pone Mairė, jūs kalbėjote gerokai ilgiau nei skirta. Pone Kazaka, prašau laikytis dviejų minučių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mums vakaruose gegužės pirmoji yra šventinė diena, tačiau dėja yra ne ir toliau ši diena yra gedulo diena nes tą dieną buvo ne tik tais e, brutaliai um, sutrukdyta Irano darb, darbininkų demonstracijai, bet tą dieną buvo nužudyta ir mergina, 17 metų mergina, tariamai už nusikaltimą, kurio ji tikriausiai ir nepadarė, o Amnesty International uh, uh, ji. Uh, Amnesty International dieną prieš tai motina pasakoja, kaip jie įsivaizduoja savo ateitį. Uh, Taigi ta mergina tapo dar viena religinio fanatizmo auka. Ir tų aukų dėje yra daug. Šią savaitę e, e žmogaus teisų organizacija patvirtino informaciją jog Lakan kalėjime akmenimis buvo užmėstytas vyriškis dėl tariamo kaltinimo ne, santokinė neištikimybė. O kitame kalėjime e, buvo pakarti keturi asmenys, bet tų aštuonių asmenų, kurie buvo pakarti kitame kalėjime gegužės antrą dieną. Amerikietė Roksana Saberi taip pat kali kalėjime. Nežiūrint didelio Iranui darmo trečių šalių spaudimo. Na ir visiškai aišku, jog e, fundamentalistinė Irano vyriausybė tiesidomi tik savo valdžios išlaikymu ir Teherano režimas kelia grėsmę saugumui ir taikai pasaulyje. O kartu ir dešimtmečius uh, išnaudoja ir laiko priespaudoje savo piliečius. Na ir tai tokia bendra problema rytuose. Aš pasisakau parlamente šiuo klausimu, nes man tai svarbu ir tikiuosi, kad per kitą kadenciją ši kova bus nenutraukta ir bus kovama su religiniu e, fanatizmu. Dėkoju, sako pirmininkė, jūs pasisakėte po paskutinį sykį ir todėl suteikiu keletą sekundžių daugiau, o dabar ponas Matsakis, vienas iš autorių. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta apie Irano režimo. Aš norėčiau vis tik tai pasižiūrėti į šį klausimą iš pozicijos panašios į tą, kurią šeškė ponas Mėris. Ši šalis turi tūkstančio metų civilizacijos istoriją, o dabar demokratija, pilietinės teisės, teisingumas yra paminti. Kai kurios šalis vakaruose taip pat yra kaltos dėl tos situacijos. Nepamirškime, kad vyriausybės tokios kaip JAV ir Britanijos daugybę metų rėmė ginkluot ginklais e, e, Irano šachą, kad jį išlaikytų valdžioje. Paskui įvyko liaudės sukilimas ir islamo ekstremistai rado derlingą dirvą įsitvirtinti valdžioje ir e, skatinti neapykantą vakarams. E, JAV administracijos po to ėmėsi gana agresyvių veiksmų, įdėgė sankcijas ir tai sukėlė didesnės kančias tik Irano žmonėms ir sukūrė dar e, didesnius neigiamus jausmus vakarų atžvilgių tikimės, kad dabartinis jav prezidentas Obama ne kumščiais, o savo protų kovos, nes Bušas anksčiau nesėkmingą politiką vykdė tikėkime, kad pokyčiai įvyks e, ir santykiai su Iranu mūsų šiek tiek pagerės. Reikia, kad Irano žmonės suvoktų, jog mes esame draugai ir kad patys nuvers fundamentalistų režimą, kuris taip nedemokratiškai valdo ir kelia tiek daug kančių savo žmonėms, apie tą režimą mes šiandien kalbame ir aš negaliu patikėti, kad 10 sekundžių trumpiau kalbėjau, negu man skirta. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū, ponia Matsakis. Dabar ponia Tomaševska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Pone pirminkė, ponės ir ponai, Roksana Saberi yra 32 metų žurnalistė, kuri turi dvigubą pilietybę, kuri yra baigusi keletą universitetų Junktinėse valstijose, Junktinėje karalystėje ir Irane. Ir kaip žurnalistė Irane ji buvo nuteista 8 metų kalėjimo bause fiktyvę šnipinėjimo, e, apka, fiktyviai apkaltinta šnipinėjimu. Ji protestuoja dėl tokių kaltinimų ir pradėj, buvo pradėjusi bado streiką, kurį dabar nutraukė. Šiuo metu jį laukia apeliacinio teismo sprendimo. Iranas yra pagarsėjęs viešais mirties bausmės įvykdymais taip pat ir nepilnamečiams. Todėl mes reikalaujame, kad ponė Saberi būtų paleista ir kad ji būtų teisiama sąžiningai. Mes turime daryti spaudimą Iranui, kad to būtų pasiekta. Labai dėkoju. Pane Tomaševska, dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų. Pradėsime nuo ponios Andrikienės, EPPED frakcija. Mes kalbame apie Roksaną Severį, Amerikos ir Irano žurnalistę, kuri dirbo ABC radijui, BBC, Pietų Afrikos televizijai. Ji apkaltinų šnipinėjimu nuteista aštuoneriems metams, įkalinta, paskelbė bado streiką gegužės vieną d buvo perkelta į kalėjimo ligoninę labai silpnos būklės. mums žinoma kad jai penkias savaites nebuvo leista pasinaudoti advokato paslaugomis. jos teismo procesas nebuvo nei sąžiningas nei skaidrus. vakar bbc pranešė kad apeliacinis teismas gegužės dvylika d tai yra kitą savaitę nagrinės roksanos saberi apeliaciją bet tai vėl ketinama daryti uždarame teismo posėdyje mes smerkiame nepagrįstą irano revoliucinio teismo paskelbtą nuosprendį roksanai saberi. ir dar aš manau labai svarbu dar kartą paraginti irano valdžios institucijas laikytis visų tarptautinių žmogaus teisių dokumentų kuriuos iranas ratifikavo ypač tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir visuotinės žmogaus teisių deklaracijos kurie užtikrina teisę į teisingą teismo procesą nuostatų. ačiū. Ευχαριστώ κύριε Αντρικένε. paskutinę šios kadencijos e, dieną tokią gražią pavasario dieną kažkaip norėtųsi tikėtis kad šioji tema žmogaus teisių pažeidimų tema mūsų parlamente kada nors bus iš, išsemta kad šioje gražioje salėje apie tai nebeturėsime kalbėti bet deja tai tik iliuzija ir šiandien kaip ir visada darbotvarkė perkrauta ir į ją pateko ne visi skausmingi atvejai iš įvairiausių pasaulio šalių. ne pirmą kartą plenarinėje sesijoje kalbame apie iraną. šį kartą mes susirūpinę roksanos sabari neteisėtu įkalinimu. pradžioje ji suimta, suimta lyg ir dėl smulkmenos nors ir e, irane tai yra nusikaltimas vyno pirkimas paskui kaltinimai kad ji dirbo žurnaliste be akreditacijos o paskui kaltinimai išvirto į tai kad ji esą e, yra amerikos agentė. irano valdžia surengė vienos dienos uždarą teismą be liudininkų ir konkrečių viešai paskelbtų kaltinimų. tai jau ne pirmas atvejis kai irano valdžia pamina žmogaus teises neteisėtai įkalina vykdo tarptautiniam normom prieštaraujančius nuosprendžius dilaros darabi nužudymas žurnalisto maryam maleko ir darbuotojų teisių gynėjų sulaikymai tai tik tai keli pavyzdžiai. tenka pripažinti kad irano fundamentalistai ir toliau ruošia politinius teismus siekdami dar labiau įbauginti laisvai mąstančius žmones. apmaudu kad taip iranas tęsia saviizoliacijos politiką neišnaudodamas tarptautinės bendrijos ir naujosios jav administracijos iniciatyvos normalizuoti santykius. aš visada pasisakau už tai kad dialogas ir savitarpio supratimas yra geriau negu konfrontacija tačiau šiuo atveju aš e, siūlau labai griežtai ir kietai reaguoti į šį atvejį ir pareikalauti irano režimo garbingo teismo su visais tarptautiniais e, standartais. ačiū. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παλέσκης. Η επόμενη ομιλήτρια έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι... Dėkoju, o dabar pane Krupa, jos beje salėje nėra. Na kągi, tuomet žodis ponai Stevensonai pusantros minutės. Much, Labai ačiū pirmininkė. Roksana Saveri įkalinimas e, sukurtais, sugalvotais kaltinimais pasiremiant yra gėdingas dalykas, tai dar vienas gėdingas veiksmas e, Teherano fašistinio režimo e, nusikalstamų veiksmų sąraše. Praeitą savaitę e, 23 metų mergina buvo nuvesta į kartuves ir negalėjo net pasimatyti su tėvais. Delara Darabi buvo nubausta mirtimi už nusikaltimą, kurį neigė įvykdžiusi 17 metų. Irane vyksta kankinimai moterų vaikų, netgi neščių moterų. Tai viduramžių praktika. Žmogaus teisės kasdien yra pažeidinėjamos. Ir, ponia pirmininkė, Net ir šiame parlamente yra žmonių, kurie remia šį korumpuotą ir blogą, blogio režimą. Yra Europos bendrovių, kurios ir toliau bendradarbiauja su Iranu. Neklauso, nemato kančių kenčiančių žmonių. Visi fašistiniai režimai yra pasmerkti žlugti ir mes tikime, kad teisingumas ir laisvė visuomet nugalės blogį. Ačiū. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ponas Meiris jau pasisakė, bet norėtų dar papildomai pakalbėti, tačiau nedaugiau kaip minutę. E, Pane pirmininkė, buvo man skirta dvi su pusė minutės, o ne pusantros e, ir todėl aš noriu pasakyti, kad e, siekdami pokyčių vargu ar galime griebtis užsienio intervencijų. Praktiškai dėl to dabartinis režimas ir įsitvirtino, nes dažnai žmonės sukyla prieš interventus, nori apginti savo tėvynę. E, todėl mums reikia remti šalyje stabilumą, e, remti žmogaus teisės ir demokratinę opoziciją. Tai vienintelis kelias į pokyčius. Dėkoju. Dabar ponas Byzlė norėtų pasakyti vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paremti e, savo kolegos Stevensono pasisakymą, nors jis ir yra škotas. Persija, kaip visi puikiai žinome, yra buvusi viena iš didžiųjų šio pasaulio civilizacijų. Yra daugybė iraniečių, kurie yra padorūs, geri žmonės. Ponas Stevensonas kalbėjo iš širdies ir jis yra teisus. Ne vienas žmogus, kuris nužudo moteris ar vaikus. Negali būti dėl to, negali dėl to didžiuotis. Jokiais būdais negalime užmerkti akių į brutalumą, į nežmoniškumą. Mano išvada, ponė pirmininkė, būtų tokia. Mes turėtume paremti tuos demokratiškus, civilizuotus iraniečius, dirbti draugė su jais, kad galėtume užtikrinti padorę, humanišką, civilizuotą Irano vyriausybę. Tegul medžlisas būna pasmerktas. Parembasis. Dėkuoju. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet suteiksiu žodį ponui komisarui, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos komisija labai atidžiai seka ponios e, Roksanas abit bylos eigą, įskaitant ir jos apeliacinės bylos, bylos nagrinėjimą, kuris įvyks kitą savaitę. Europos komisija yra labai susirūpinusi dėl jos sveikatos, kuris susilpnėjo dėl e, bado streiko ir pasek jos tėvo, ji pradėjo badą streiką po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis aštuoniems metams kalėjimo dėl nepagristų kaltinimų šnipinėjimų. Tas nuosprendį paskelbė revoliucinis teismas praeitą mėnesį. Na ir Europos komisija mano, kad visas šis procesas, bylos nagrinėjimas vyko už uždarų durų ir netitiko minimalių standartų keliamų skaidriam ir teisingiam bylos nagrinėjimui. Mes visiškai palaikome Čekijos kaip pirmininkaujančios šalies parengtai deklaracijai dėl ponios Beri bylos Ta deklaracija buvo paskelbta balandžio 28 dieną. Na ir tikimės, kad e, Irano teismai užtikrins teisingą ir sąžiningą apeliacinės bylos nagrimą be vilkinimo pagal Irano teisės aktus. Komisija yra labai susirūpinusi dėl to, jog žmogaus teisų padėtis ir pagrindinių teisų padėtis yra nesparčiai prastėja. Na ir ponios Delara Delabi pakartos balandžio, e, gegužės pirmą dieną už nusikalstimą, kurį jį tariamai atliko būdama nepilnumetė. Šis nužudimas yra dar vienas pavyzdys, iliustruojantis tą labai liūdną situaciją. Europos Sąjunga yra parengusi pareiškimą, kuriame griežtai pasmerktas nužudimas. Ir komisija ir toliau atkakliai ragins Irano valdžios institucijas gerbti savo tarptinius įsibarygojimus žmogaus teisų srityje. įskaitant e, tarptautinius sustarimus dėl piliečinių teisų bei e, visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Ir Europos komisijos manimų labai svarbu, kad pagerėtų žmogaus teisų situacija Irane tam, kad galėtume ateityje, artimiausia ateityje, gerinti ir gilinti dialogą su Iranu. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα γίνει. Na kągi, diskusijos baigėsi šią temą ir e, balsavimas įvyks po visų šių diskusijų. Perikime prie kito darbo atverkės punktų. Tai yra šešių e, rezoliucijų projektų skirtų Madagaskarui. Pradėsime nuo e, rezoliucijų autorių.